tai pono Kešmen pranešimą, pažangai gyvendinant tūkstančio vystimasių tikslus, laikotarpio vidurio apžvalga, besirengia 2010 m. rugsėjo jungtinių taukščių aukščiausio lygio susitikimui. Taigi žodis ponui pranešėjai, Michaelui Kešmenui, keturias minutės. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes tai turėtume vadinti ne tūkstantmečio vystimosi tikslais, bet tūkstantmečio vystimosi iššūkiais. Dažnai mes vartojam santrumpą TVT, bet iš tikrųjų ar mes susimastom, kas tai yra. Dar 2000 metais, kai išgyvenom ekonominio pakilimo laikus, mes pateikėm daug pažadų ir daug įsipareigojimų, prisijėmėm. Deja, deja, nemažai tų įsipareigojimų nepasiekti. Penkeri metai mus skiria iki tikslinės datos 2015 metų. Ir tada dar pripakartosiu tuos svarbiausius iššūkius. Tai pirmiausia, kraštutinis skurdas ir badas, trūkstama prieiga prie visuotinio švietimo, lyčių lygybė, vaikų mirtingumas, e, gimdyvių mirtingumas, aids, malerija, tuberkuliozė, tvari aplinka, pasaulinė partnerystė vystimosi labui. Tokie yra aštuoni e, tūkstantmečio vystimosi iššūkiai, kurie tebėra iššūkiai. Ir dabar, atrodo, jau ES pateiks bendrą poziciją per jungtinių tautų rugsėjo aukščiausiojo lygio susitikimą. Tačiau yra nerima keliančių ženklų E, dėl to, kad dėl 7 procentų mūsų nacionalinių pajamų e, lėšų e, tam, kad būtų galima atsakyti į iššūkius. Tačiau tam tikrose besivystančiose šalise mes tarsi tolstam nuo užsibrieštų tikslų, užuot juos pasiekę. Yra vis dėlto tam tikra pažanga padaryta, nes atsargiai pasakysiu žodžių, tos mūsų investicijos jau davė naudos. E, ta, tam tikras materialinis pagerėjimas yra, yra jau vaikų mirtingumas sumažėjo, nors tai yra apskritai vaikų mirštančių vaikystėje skaičius mažėja. Bet e, kita vertus, mums reikia ne tiek, e, mums reikia uh, šiaip jau papildomų lėšų dabar, papildomų lėšų tam, kad galėtume komoti, kovoti su klimato kaitos padariniais, kurie, kurie, kurie labiausiai pasireiškia neišsivyščiusiuose, besivystančiuose šalyse. Tad taip, mes kai ką padarėm, bet dar nemažai reikia nuveikti. O dabar apskritai toji didžiulė Europos institucijų problema. Viena vertus ta politika, E, ir, ir, ir tam tikros politikos sritis, kurios tarsi prieštarauja vienai, viena kitai. Priekyba, bendroji žemės ūkio, žuvininkystės politika. Neturėdami darnios politikos šiuose srityse, mūsų investicijos besivystančiose šalyse e, niekada nepasieks norimų rezultatų. Uh, Tad mes iš tikrųjų turėtume pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslus tam, kad būtų galima įveikti tas mano minėtas problemas. Bet tam reikia ES vadovybės, vadovavimo. Reikia aiškaus įsipareigojimo to 0,7 procentų BNP lėšų, papildomų lėšų klimato kaitai. Ir Iš tikrųjų, mes neturėtume šiaip manipuliuoti. Tad iš ties mūsų laukia labai įdomios diskusijos. Norėjau padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, kad parėmėt mano pranešimą. Tad aš man, norėčiau, kad rytoj mes į šalį atidėtume politinius tokius ne, skirtingas nuomonės, nes tikrai pateiktas pranešimas ir Pone pirmininkė, noriu paraginti, kad tikrai mes dabar nepasinaudotume partijų tam tikromis e, prieštaromis. Mes turėtume suderinti bendrą poziciją vykdami į Junktinių tautų aukščiausiojo lygio sustikimą, kad pasiektume iki 2015 metų užsibrieštų tikslų. At. Dėkuoju, ponai Kešminui. Ir dabar žodis komisijos vardu, ponai Pibalkskai. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. vystimasi, vystimas, tūkstančio vystimasi tikslai yra labai svarbus, nes tai yra bendri tikslai, tai yra bendras pagrindas tam, kad galėtume e, derinti tarpusavį ir koordinuoti tarptautinį veiklą. Na ir todėl mes galime skatinti vystimas ir suteikti galimybių milijonams žmonių visame pasaulyje. Nežiūrint milžiniškos padarytos pažang, nežiūrint pažangos, vis dėlto ji nebuvo tolygi, skiriasi įgyveninant skirtingus tikslus skirtingose regionuose ir šalyse. 2010 metai yra tam tikra riba ir todėl pribrendo laikas pagalvoti apie tai, ką padarėme teisingai, o ką neteisingai kas, kas sąlygo sėkmę ir nesėkmę nuo tada, kai buvo pasirašyta tūkstantmečio tikslų deklaracija. Verta ir būtina pagalvoti, kaip pereiti į būsimą fazę ir kaip paspartinti pažangą tose srityse, kuriuose dar atsiliekome nuo tikslų gyvenimo. Lygiai taip pat svarbu kad e, pažanga siekiant tūkstančio vystimasi tikslų būtų tolygi. Turime skatinti institucijas ir tarnybų paslaugas. Lygiai taip pat svarbu e, padėti išvengti šokų, o taip pat e, skatinti ekonominį augimą. Ponas Kešminas parengė puikų pranešimą ir jame tinkamai nušviesti visi svarbiausi tik aspektai. Taip pat nurodomos gairės, kaip ES turėtų renktis rugsėjo mėnesį aukščiausio lygio e, susitikimui New York'e. Aš matau, kad pono Kešmino pranešimas ir komisijos komunikatas dėl veiksmų plano įgyveninant tūkstantmečių tikslus labai panašus. Taip, turime laikytis įsipareigojimų skirti 0,7 procentų e, BVP vėliausiai iki 2015 metų. Mes turime užtikrinti, kad pagalba būtų teikiama veiksminga, kad būtų teikiama laiku ir duoti apčiuopiamų rezultatų. Taip pat turime pasirūpinti, kad vystimosi politika būtų suderinta nusekli ir tai būtų svarbi priemonė. Taip pat turime skirti uh, dėmesį toms šalims, uh, ypač toms, kurių situacija yra pažeidžiama, kur vyksta konfliktai. Taip, lygiai taip pat turime uh, laikytis integruoto ir sudarinto požiūrio į tūkstančiamečio vystimasi tikslus. Labai svarbu įgyvendinant šios tikslus užtikrinti tinkamą valdymą, o taip pat ir tikslų sudarinimą. Mes turime užtikrinti gebėjimą tinkamai valdyti pagalbos teikimą. Tai yra pagrindinė vieš strategijų, pagrindinis strategijų elementas. Mes tikrai turime pasiekti pažangus, taip pat pagerinti prognozavimą ir turime par, paremti šalis, kurios be kita ko investuoja į e, namų ūkį, švietimą, taip pat švarę energetiką, o taip pat ir CO2 išmetimų mažinimą mūsų pagalba turėtų atlikti katalizatoriaus vaidmenį tam, kad valstybių narių biudžeto e, tik, lėšos būtų panaudotos tikslingiau siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų. Norėčiau trumpai nušviesti užsienio reikalų ministrų diskusiją šiandien. Esu labai patenkintas pasiektomis išvadomis. Taip, matau, kad yra aiškus įsipareigomas iš valstybių narių pusės iki 2015 metų skirti 0,7 procentus BVP. Taip pat e, buvo patvirtinti lyčių lygybės tikslai 2010-2015 metų laikotarpiai. Taip pat yra numatyta 12 uh, e, punkte uh, jį paremti kaip siūlo komisija. Taip pat e, komi, ko, taryba yra prisėmęs įsipareigojimų siekti, kad lėšos būtų ir pagalba būtų tikslinga ir naši. Turime nepasitenkinti tuo, kas pasiekta, bet mes čia turime uh, paketą, kuris leistų mums duoti tinkamą pavyzdį New York'e. Tai nėra idealus paketas, tačiau tai būtų prielaida pažangai. Ir vėlgi norėčiau pasveikinti parlamento pranešėją dėl jo pranešimo skirto tūkstantmečio vystimosi tikslams. Dėkoju komisijos atstovai, dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Svensonas, dvi minutės. Tak, fru talman. Låt mig allra först tacka herr Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kašmanui, kuris labai tingamai vadovavo rengiant pranešimą tokiais svarbiais klausimais. Aš būdamas senas e, Švedijos parlamento narys ir dabar matau, kaip čia irgi labai svarbu šiaip jau rasti bendrą poziciją. Šiaip jau Kašmanas minėjo, kad reikia daugiau E, išlaidų, tačiau ne viską galima suvesti į didesnius mokesčius, įmokas. Reikėtų vis dėlto labiau skatinti verslumą skurdžiausiose šalyse, kad būtų kūriamos įmonės darbo vietos. O, todėl aš norėčiau tikrai pasisakyti už tai, kad mes kartu kartu, kartu kovotume su diskriminavimo apraiškomis neturtingiausiose pasaulio šalyse. E, tai tokie, tie tikslai turėtų šiaip jau neišnykti, kai kalbam apie tūkstantmečio e, e, vystimosi tikslus. E, Čia dabar buvo minėtas skaičius 0,7 BNP e, procentas kaip vystimosi pagalbos, bet mes turėtume siekti net ir 1 procento. Aš nemanau, kad šiaip jau reikėtų, būtų išmintinga priimti sprendimą, kad valstybės narės iki nustatytos datos turėtų pasiekti to 0,7 procentų vystimosi pagalbos tikslo. Mes vis dėlto turėtume e, tai iškelti daugiau kaip moralinį klausimą. E, tai yra tam tikrose pasaulio vietose žmonės miršta nuo bado, skurdo ir tikrai būtent nuo to mes turėtume pradėti kalbėti čia Europos parlamente. Ponas Vinsonas pasisakė PPE frakcijos vardu ir dabar ponė Kretų pasisakys SND frakcijos vardu. Viena minutė 30. Mes foarte mult, într-adevăr, așa cum s-a subliniat mai devreme, criza economică și Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, dabar mūsų išgyvenama finansinė ir ekonominė krizė labai veikia valstybių narių įsipareigojimus ir jų galimybės pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Todėl tikrai reikėtų pasveikinti pono Kašman tokį racionalų uh, blaivų požiūrį, kuris pademonstruotas jo pranešime. Buvo konstatuota, kad nuo 2000 metų padaryta tam tikra pažanga kovojant su skurdu ir badu, tačiau tos pažangos toli gražu nepakanka, nes e, šiaip jau e, pranešime Kešman nurodytos taip pat e, alternatyvos pasirinktas pakankamas požiūris su pusiausvyrą, tai yra tam, kad būtų galima skatinti rinkos mechanizmą pačiose skurdžiausiose šalyse. Dabar buvo pažymima taip pat ta aplinkybė, kad pusė, tai yra pusė visų oficialios pagalbos lėšų, tai sumos, tai yra lėšos, kurias emigrantai siunčia į savo gimtasias šalis. Daugelie šalių, daugelie regionų yra daug gyventojų, kurie priklauso būtent nuo tokios pastarosios paramos. Tad mes tikimės šiaip jau, kai artėsim prie 2015 metų, e, gauti išsamesnį šiaip jau skurto vaizdą ir šiuo atveju pono Kešmano pranešimas yra labai geras. Dabar ponas Tonskis, Alde frakcijos vardu, vardu 230. Thank you, Madam President. Uh, dear colleague. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė kolega Kešmanai, gerbiami kolegos. Uh, Žvelkite į mano pastabas kaip į papildomas, kaip į dėkumo išraišką. Na taip, tūkstančio vykstimasi tikslai yra labai svarbus tam, kad pagerintume žmonių gyvenimo sąlygas 21 amžiuje. Ir todėl labai svarbu pasiūlyti naują perspektyvą vietoj to, kad vadovautumės 20 amžiaus uh, metodais. Ir taip, vystimasis neįmanomas be saugumo ir atvirkščiai. Ir būtent todėl mes bandome pasirinkti uh, suderintą požiūrį gyvenant tūkstančio vykstimasi vystimosi tikslus, kal, ypač tiems regionams, kur skurdas ein, žengia kojan kojan su nesaugumu, priversiniu darbu, vaikų darbu. Ir pavyzdžiui, ir Uzbekistane, ir Turkmenistane yra autokratiniai režimai ir papildomi prie to ir Kirgistane prasidėjo etniniai nerūmumai ir dėl uh, nestabilumo prasidėjo žmogiškos strategijos šiame regione. Ir jeigu mes sutinkame, kad be stabilumo ir saugumo nebus tvaraus vystimosi, tai čia matome tinkamą pavyzdį. Lygiai taip pat negalime taiksyti su skurdu Europos šalyse, pavyzdžiui, Albanijoje ir Moldovoje. Lygiai taip pat Ukrainoje ir Moldovoje yra sveikatos apsaugos apsaugos problemų. E, iš ten yra labai daug tuberkuliozės sergančių žmonių. Na, taip pat tos šalis galbūt nepatenka į mažiausiai išsivysčiusių šalių e, kategoriją, tačiau jos patenka į besivystančių šalių kategoriją. Ir jeigu į vystimas e, tiks, vystimas tikslų nepalaikys išsivyšęs šalis, todėl nebus užtikrinta vystimas ir socialinė tvarka. Ir todėl aš siūlau padidinti mūsų pastangas, nors ir šalis į pietus nuo Saharos yra svarbis mums, tačiau mes matome, kad yra naujų iššūkių arčiau mūsų, mes turime reaguoti į tuos iššūkius. Na ir galiausiai tūkstančio vystimosi tikslai neatsiejami nuo būtinybės su suteikti galimybę mažiausiai vysinčiams šalims pačioms žengti vystimosi keliu. Dėkoju kolegai. Ir dabar žodis poniais Argentinį žaliųjų e, frakcijos ir Laisvė Europos alijansų vardu. Prašau. Balkš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę komisijos nariai, ponė Pievalgai. Na, būčiau mielai mačiusi šalia jūsų ir pana Degucht už priekybos klausimus atsakingą komisijos narį, nes dabar kalbame apie kryptį būsimiems penkeriems metams. Vystimosi tikslai nepasiekti kol kas. Mes esame pasirašę kai kuriuos įsipareigojimus ir aš tais laikais dirbau vystimos organizacijoje. Mes kalbėjome apie Make Poverty History, paverskite skurdą istoriją, bet taip dar nėra. Tai netapo dar istorija. Ir mes dabar kalbame apie 0,7 procento BNP paramai. Tai būtų įmanomas tikslas ir galėtume galvoti apie naujas paramos formas, tačiau ekonominės krizės akivaizdoje tai tam pasidėtingiau padaryti. Privalome taip pat galvoti ir apie naują sambuvo formą, sambuvę formą, apie e, sąžiningas prekybos sąlygas. Jeigu tik mušimės į krūtinę ir sakysime, e, štai mes esame puikiausiai išsivyščiusios e, pasaulyje valstybės, tai taip pat turėtume juk pripažinti, kad esame ir didžiausi vartotojai šiame pasaulyje. Ir sąžiningos prekybos sąlygos yra būtinos. Negalima tiesiog imti ir pasakyti, kad, na, netapsime konkurentais e, Afrikos šalims. Jeigu mes e, užkirsime kelią sąžiningoms prekybos sąlygoms ir Afrikos valstybių įmonių dalyvavimo rinkoje, nieko ne, savo tikslų nepasieksime. Jeigu nuolat tik galvojame apie pliusus ir minusus ir apie jų atsverimą, tai klausiu savęs, kur mes atvykome ir ko mes ateityje siekime, kur yra tie gražūs gestai iš mūsų pusės. Dėkoju ir lankytojų dėmesį atkreipiu į tai, kad mūsų um, parlamente nėra įprasta um, palydėti kalbas aplodismentais, tiesiog vėliau galėsite pasakyti galbūt, kad buvote patenkinti kalbėtojo kalba jam pačiam. Dabar ponas Nirdėva. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas pateikė puikų pranešimą ir kreipėsi į parlamentą, kad mes šimtų procentų pritartume pranešimui ir tam, kas čia siūloma. Uh, ruošiantis e, JT aukščiausio lygio sustikimui. Mano frakcija gali 99 procentais pritartų e, šiam, šiam pranešimui, nors daug nesutarimų tarp mūsų frakcijų. Mes kalbam 8, apie 8 tūkstantmečio, tūkstantmečio vystimosi tikslus bet jų šiaip jau yra ir daugiau. Vien, kai, mes, kai kurių tikslų mes turėtume siekti greičiau. Tai vienas tokių yra skurdo šalinimas. Tam reikia, aišku, sudaryti tam tikras sąlygas. Kai keliaujat į užsienį, tai besivystančiose šalyse mato daugybę lušnynų, šimtus tūkstančių mažų, mažų verslo įmonėlių, parduot, krautuvėlių ir visokių kitokių įmonėlių, šalia kelių e, žmonės teikia paslaugas. Tačiau bėda ta, kad mm, nei tie lūšnynai, nei tos įmonėlės neregistruoti, jie, jų kapitalas neturi vertės. Tad mes turėtume padėti jiems rekapitalizuoti. Ir tokiu būdu mes tada 9 trilijonus dolerių iš tikrųjų suteiktume toms šalims. 9 trilijonus. Tai kur kas daugiau negu visa mūsų skola valstybės, dėl kurios mes taip kvaršinam savo galvą. Tai yra daugiau negu biržų Londone, New York'e e, bendra vertė. Ir kita vertus, jeigu mes tikrai rekapitalizuotume, bet tos įmonėlės, tie lušnynai, namai, jie neregistruoti niekur. Uh, Tad e, tikrai apie tai turėtume pamastyti, kad, kalbėdami apie skurdo išnaikinimą. Ačiū dabar kairių frakcijos vardu Gabrielį Cimą. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ypatingai dėkoju ponui Kešmenui už šio pranešimo parengimą vystimosi komitete. Didžiaja balsų daugumą jį patvirtinome ir tikiuosi, kad mums kaip parlamentui taip pat pavyks dar prieš Europos vadovų tarybos sustikimą, parodyti, jog mes labai daug reikšmės suteikėme tūkstantmečio vystimosi tikslų siekimui. Ypatingai reikėtų paminėti ir mūsų pačių prisimtus įsipareigojimus, e, valstybių narių prisimtus įsipareigojimus mokėti tam tikrą dalį BNP. Ir ponas Kešmenas jau paminėjo, kad dabar turime minus 20 milijardo eurų e, trūkumą šios paramos skirimo. Dabar kalbame apie 2015 metų horizontą ir tikrai neleisime, kad, tas, kad ta data būtų nuolat vis perkeliama, e, dangstantis krize ir kitomis dingstimis. Mes tikrai net neturime teisės perkelnėti tas datas. Vien tik faktas, kad milijardas žmonių pasaulyje. Netgi pusantro milijardo žmonių pasaulyje gyvena skurde. Yra įrodymas, kad reikia veikti. Kai kuriuose regionuose subsaharos praeitais metais netgi tik padidėjo skurdas, taigi net neturime kitos galimybės, kaip tik e, ryštingai reikalauti vykdyti tai, kas buvo, ką padaryti buvo įsipareigota. Ir raginu e, konservatorių atstovus nebeteikti papildomų pakeitimų ir išardyti šiame pranešime pasiektą pusiausvyrą. Nes kaip tik ta pusiausvyra yra pasiekta, mes norime daryti tam tikrą spaudimą ir tikrai nebereikėtų jokių naujų pakeitimų. Gal netgi pati asmeniškai dar konkretesnių reikalavimų būčiau norėjusi. Norėčiau, būčiau norėjusi pareikšti, kad nepasirašysime jokios kitos sutarties, e, jeigu ji nebus susijusi su TVT pasiekimu ir jų skatinimu. Taigi mums reikia ne tik tai koordinuotos vystimosi politikos, bet ir apskritai tai turi būti visai ES svarbus tikslas - kova su skurdu ir su badu pasaulyje. Dėkuoju, ponė Cimer, dabar vodis ponui Betin, FD frakcijos minu, vardu, minutė 30. Visi sutinka, kad, kad 2000 metais tie tikslai buvo suformuoluoti teisingai, tačiau niekas mm, gal nebuvo visiškai atsižvelgta ir realistiškai. Ir vienas iš nerealistiškų aspektų yra tai numatytos lėšos. Na ir dabar pranešime pasakyta, kad tos lėšos turi būti panaudotos, tačiau iš kur tos lėšos atsiras? Dauguma valstybių narių, įskaitant ir Junktinė karalystė, atsidūrė ant biudžeto, atsiprašau, ant bankroto ribos ir tik tai staupimas leis išvengti bankroto. Na ir todėl labai sudėtinga padėti neturtingoms šalims ir mažinti skurdą. To galime pasiekti tai skatindami pasaulinę ekonomiką na, neturėtume pernelik mokesnė našta apsunkinti tų įmonių, kurios dar duoda pelno. Mes turime padaryti štai, ką mes turime sumažinti Europos e, prekybos barjerus, prekybos su kaiminimis šalimis. Taip pat turime mažinti teisėkuros naštą, kuri ribo įmonių veiklą. Taip pat turime atsisakyti bendros valiutos ir Ispanija, Graikija, Portugalija ir tokiu būdu galės grįžti į ekonominę tikrovę. Ir Junktinė karalystė, kiek įmanoma greičiau, aišku, turi stoti iš ES. Na kągi, perėmėm prie kitų pasisakančiųjų. Ponas Kefisas, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi ponios ir ponai, kova su skurdu, o taip pat ir TVT tikslai turėtų mus visus suvienyti. Ir labai gaila, kad kai kurios politinės frakcijos e, iškėlė tam tikras temas, kurios galbūt nepadės susivienyti. Pavyzdžiui, tai moralinės temos, kaip pasiūlomas vykdyti abortus, kaip gimstamumo e, kontrolės. Uh, priemonė, o taip pat ir tarptautinių sandorių apmokestinimas. Manau, kad būtų labai sudėtinga įgyvendinti, kontroliuoti ir surinkti lėšas iš to mokesčio. Na ir jeigu jis nebūtų patvirtintas taip, kad jis būtų labai uh, suderinti, tai tuomet e, atsitiks taip, kad finansiniai sandoriai bus perkelti į tas šalis, kur nebus kontrolės ir priežiūros. Taip, šiame pranešime yra daug puikių dalykų, tačiau kadangi keliamos šios konkrečios temos, tai tokiu būdu kyla pavojus, kad pagrindinės politinės frakcijos nesutars dėl šių konkrečiausių aspektų. Dėkoju, dabar ponas Sasari, minutė 30. Komisario. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, ačiū Jums ir taip pat ačiū ponui Kešmenui už nuveiktą darbą. Dar kartą priminėte, koks svarbus bus sustikimas New York'e mums. Europoje tai bus didžiulė gal... didžiulis šansas tarptautinėje arenoje pasirodyti um, iš teigiamos pusės ir parodyti, kad jis skiria tos paramos. Milijardas žmonių praėjusiais metais kentė badą. Situacijos be abejo nepagerino ekonominė krizė, taip pat su klimato kaita susiję dalykai. Ir padėtis tampa pamažu nebekontroliuojama. Tikslai, kurie buvo suderinti 2000 metais, buvo ambicingi, bet tik dėka kai kurių valstybių donorių buvo įmanoma juos pasiekti, o kai kurios Europos valstybės dar labai atsilieka nuo numatytų tikslų ir įsipareigojimų. Mano šalis Italija tik 0,16 procento BVP skiria vystamai paramai, o turėtų nu, būti numatytas įsipareigojimas visoms valstybėms, kad jos skirtų 0,7 procentus BNP iki 2015 metų. Taip ir buvo numatyta Europos komisijos visos šalis privalo prisijimti moralinį įsipareigojimą ir taip pat politinį įsipareigojimą jausti e, tų tikslų laikytis. Pono Kešmeno darbas e, leidžia mums iš tikrųjų dabar imtis veiksmų ir ginti žmogaus orumą pasaulyje. Ačiū dabar, ponė Kelė, taip pat pusantros minutės. Sure perfect, may... Ačiū. E, tūkstantmečio vystimosi tikslai yra e, puikus, tačiau e, kita, Kita ir, ir puikus ta prasme, kad juos galima išmatuoti ir jų, jų pasiekimo skaičiai rodo, kad mūsų pastangos vis dėlto nedavė naujų rezultatų. Mūsų institucijos gali vis dėlto prisidėti prie šių tikslų pasiekimo. Antaip galim pasinaudoti žuvininkystės politiką, pagal kurią galėtume padėti besivystančių šalių žvėjams. Galėtume pasinaudoti bendra, bendrosios žemės ūkio politikos reformą tam, kad galėtume eliminuoti tiesioginės ir netiesioginės eksporto subsidijas ir kartu pasinaudoti e, taip pat kitomis politikos rytimis tam, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie sveikatos paslaugų transporto. Bet to taip pat, kad turėtume užtikrinti, galim užtikrinti e, moterų klausimą, sustiprinant moterų teisės vystimosi politikos e, elementų galim rasti kitose politikos rytise. Nederant, nederinant politikos, e, e, ypač politikos vystimosi tikslais, kaip apie tai kalbama Lisabono sutartyje 208 straipsnį, bet to mes nieko nepasieksim. Dabar norėtume, norėčiau išgirsti iš komisijos, kokiu jūs, kokiu jūs šiaip jau žygių esat numatę po būtent vystimosi tikslų pasiekimo laikotarpio? Ponas Huaro, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegus, iš tikrųjų E, labai tiesiog e, piktina tas faktas, kad du trečdaliai tų e, tūkstantmečio vystimosi tikslų nepasiekta. Net ir vis dėlto krizės sąlygomis to, dauguma ES šalių užsisklendžia savotiškai ir, ir nugrėžia, nusigręžia nuo skurdžiausių pasaulio šalių. Bet E, bet vis dėlto palaikomos, palaikomi ir skatinami toliau tokie e, santykiai tarp ES ir AKR šalių. Ir kita vertus, tai išeina, tai neigiamai paveikia e, mūsų santykių su skurdžiausiamis šalimis ir tokiu būdu tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimas dar labiau nutolsta. Tad mes, e, sudarydami susitarimus, turėtume atsižvelgti į tūkstantmečio tikslus. Panas Prėda, dvi minutės. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să subliniez înainte de toate faptul că mi se... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu kad per jungtinių tautų konferenciją New York'e ES pateiktų pakankamai ambicingą planą, kuriame būtų numatyti konkretus veiksmai solidarizavimuose, su, solidarizuojantis su besi, besivystančiomis pasaulio šalimis. Dabar pranešime nurodomos išvados e, kadangi Bet, bet kita vertus, e, ko, ko, ypač kovoje su skurdu, šiaip jau ES turėtų būti patikimiausias skurdžiausių šalių partneris. Mes turėtume numatyti pakankamas vystimosi lėšas ir kartu turėtume pasiekti e, polit, tai yra pri, pri, priimti politinius sprendimus, kad tos lėšos būtų realiai skirtos. Mes turėtume užtikrinti, kad būtų šatuose šalyse laikomosi e, svarbiausių žmogaus teisų principų ir kitų svarbių dalykų. Visą tai svarbu siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų. Aš norėčiau nurodyti keletą problemiškų atvejų pranešime. Visų pirma, mokesčio, o, o numatymas OPV e, šiaip jau neprimtinas mums ir be to reikėtų pirmiausia skatinti e, šiaip jau verslumą pačiose šalyse. Aš nemanau, kad e, šiaip jau būtų tikslinga valstybėms narėms primesti poziciją dėl šito. Ponas Noiteris. Pone pirmininkė, mėly kolegos, 2015 metų tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimas priklausys nemaža dalimi nuo to, kiek e, valstybės donorės skirs paramos e, čia numatytiems tikslams, mūsų pažadai nevykdomi. Prieš finansų krizę buvome numatę 2010 metams 520 milijardų eurų, eurų, eurų tokioms valstybėms, tačiau tik tai 36 milijardai bus skirti. Taip pat ir pakopinis planas, pagal kurį 0,7 procentai procento BNP valstybių donorių turėtų būti skiriama vystamai paramai nebus pasiektas. Yra įvairių pavyzdžių, tarkime Vokietija, mano šalis pasirodžiusi prastai, bet pavyzdžiui Švedija, Belgija, Luksemburgas ar Ispanija turėtų būti sektini pavyzdžiai. Dėkuoju ir dabar žodis ponui Gerero vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas ponė Kašminai. 2000 metais mes nustatėme TVV ir dabar turime jų pasiekti kovoje su skurdu. Taip pat uh, užtikrint lygybę bei kovant su atskirtimi. Mes žvengėme svarbių tiks kelių, prisėmėme konkrečius įsipareigojimus ir pasiekėme dinamiką uh, pasaulyje, kurį palaikė vyriausybės, nevyriausybės organizacijos, o taip pat ir pačios besivysančios šalis. Taigi nuo to laiko padarėme pažangą, tačiau ji nepakankama. Ir dabar krize mus verčia žengti atgal. Na, išklausime euroskeptikų, egoistų pozicijas. Jie ragina mus sugrįžti į tikrovę. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrovė šiandieną reiškia, jog reikia kovoti su neigiamis dalykais pasaulyje. Tai, manau, parims ir šiandieną mūsų posėdis, parims ir taryba, parims ir komisija, kuri kalbėjo apie tai, kad galima pasiekti 2005 metais, ką pasiekti įsipareigojama 2000 metais. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar perinkime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Matau, kad yra norinčių pasisakyti kolegų. Ir pirmiausia žodis ponui Nikoleskui vieną minutę, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paminėti pranešimo 22 punktą, kur kalbama apie žemės ūkio paramą. Maničiau, kad tikrai šiaip jau tai bloga mintis, nes reikėtų turėti galvoje e, dabartinę ekonominę krizę, nes šiaip jau pirmiausia reikėtų pasirūpinti be visą kitą gyvūnų gerovę. Todėl manyčiau, kad tų subvencijų valstybės paramos panaikinimas tikrai mums problemiškas dalykas ir me, mūsų frakcija balsuos prieš. President, and I uh, thank Pone pirmininkė, dėkoju pranešėjui ponui Kašmanui iš pranešimą, o taip pat iš tai, kad jis taip pastringai pristatė. Esu labai dėtinga už tas pastraipas 48, 49 ir 50, kur kalbame apie maisto saugą. Manau, kad jūsų iškinomoje dalyje viskas suformuoluota daug geriau negu pačiame pranešime, nes ES susiturime su rimta problema. Mes vis mažiau uh, e, vystimasi pagalbą biudžetą skirime ten, kur labiausiai jo reikia. Tai yra tvar tvarus e, žemės ūkis. Norėčiau priminti 2009 m. sausio mėnesį rezoliuciją dėl maisto saugos. Mes sumažinime um, e, 17 procentais uh, e, vis žemės ūkiui. Taigi galbūt komisija galėtų mums nurodyti, kokiu veiksmu busime mes šiai problemai išspręsti. Taip pat turime priversti uh, vyriausybės Afrikoje suvokti, kad e, e, badas egzistuoja tose šalyse, kur žmonės, tiesą sakant, žemės ūkio keliu galėtų apsirūpinti maistu. Taip pat ir dėl 22 straipos išvilgių e, problemų. Dabar ponas Sinės. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Kašmanui už tokią kokybišką, tokį kokybišką pranešimą. Mes labai šiltai remiam pranešimą, nes iš tikrųjų jame šiaip jau e, valstybės narės raginamos e, laikytis prisimtų įsipareigojimų. Taip, ekonominė ir finansinė krizė visiems mums skauda. Tačiau dar labiau skauda neišsivyščiusioms šalims. Ir kai kurie krizės padariniai ypač aštrus. Bet, ir, bet tai neturėtų būti e, pagrindas, dėl kurio mes negalėtume pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Antai turėtume sudaryti besivystančiose šalyse, bent, tai yra pasiekti bent tam tikrų tikslų, antai prieiga prie vandens e, ar kitų, kitų, kitų tikslų turėtume siekti. Man labai malonu, kad Komisija šiaip jau pas, irgi išsakė pritarinti šiai minčiai. Ačiū. Minutė. Ačiū žodis ponus Silvestras, taip pat vieną minutį. Gana sunku reaguoti į pono Kešmeno apeliavimą ir į visų dėl to, kad frakcijos turėtų pasisakyti nepolitiškai. Na, yra kai kurių ideologinių momentų, pavyzdžiui, 42 punktas, kur numatyta parama šeimos planavimo priemonėms. Čia juk stengiamasi įtraukti kai kurios principus, kurių mes negalime paremti. Nenorėtumėm skirti paramą šeimos planavimui, norėtumėm paraginti ko gero valstybės, valstybės mastu finansuoti abortus. Tai slypi ko gero už šio punkto, bet mes to negalime paremti. Negalime leisti, kad būtų už tai priimami tokie moraliniai sprendimai. Kolau. Dėkuoju dabar ponas Papa Nikolau vieną minutę. Ką tai patys sustakė, Proedrė, aš ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον. Taip, ponė pirmininkė, gerai ištarėt mano pavardę. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją parengusi tokį gerą pranešimą. Kolegos, ta nesėkmė, kurią patyrėm siekdami e, vystimosi tikslus, mes turėtume rimtai įvertinti tos nesėkmės priežastis. Aišku, priež, ne vienintelė priežastis yra ekonominė krizė. Tad mes turėtų, aš norėčiau įvertinti, pakomentuoti aštuntą tarpinį tikslą pagalba besivystančiom šalims. Čia buvo kalbama, kad reikėtų didinti pagalbą besivystančiom šalims. Ne, tai yra o, maždaug pasiekti 0,6 procentų BNP o kol kas pasiektas tik tai 0,4 procentų, tad mums tenka, reikės mobilizuoti trūkstam, trūkstamas lėšas. O kitas klausimas, nuo, ko, nuo, nuo kokios kitos politikos ryties reikės nugriepti tas lėšas. Bet kita vertus, tą klausimą reikėtų vertinti nuosekliai, logiškai. Dėkuoju žodis ponui Obermairiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. TV TVT yra labai svarbus tam, kad žmonės skurdžiausiose šalyse galėtų gyventi oriai, kad turėtų pagrindą savo pragyvenimai savo šalyje. Ir norėčiau pakalbėti apie vaikų ir moterų lygas, tačiau turėtume čia įpareigoti farmacijos pramonę ir prisidėti prie to, kad būtų užtikrintas um, vaistais tačiau kitą vertus galime tikėtis ir bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, gavėjų bendradarbiavimo, e, pavyzdžiui, primant nelegalius migrantus į savo kilmės šalis. Taip pat labai svarbu, kad lėšos būtų panaudotos tiksliai, tvariai, tam, kad mokesčių mokėtojų pinigai nepranyktų tamsiuose kanaluose. Na ir galiausiai iš tikrųjų taip sumažėjo mūsų galimybės ES. Taigi, kuo greičiau atsigausime mes, tuo galėsime ateityje geriau teikti tolygį ir tvarę pagalbą vystimusi. Dėkoju dabar. E, pone Katenbach, paskutinė kalbėtoja šio spontaniško pasisakymo metu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponui Kešmenai. Vystamoji pagalba ir kova su skurdu neturėtų tapti išmaldos dalymo um, politika. Neturėtume čia vien vadovautis botago ir pirago uh, principu. Priešingai, mums reikia sukurti tvarias pagrindinės sąlygas, kurios atvertų galimybę žmonėms uh, gyventi ir dirbti oriomis sąlygomis ir taip pat sugebėti patiems save išsilaikyti ir užsidirbti pragyvenimui. Nepakanka turėti anonimiškus skaičius, mes turime matyti žmonės ir jų likimus. Neturėtume švaistyti savo energijos pasiaiškinimams, kodėl nesugebėjome vykdyti savo įsipareigojimų ar net nenorime jų vykdyti. Priešingai savo energiją turėtume skirti tam, kad būtų rastas finansavimas tokiems pasiūlymams dėl vystimosi pagalbos ir turėtume rimtai kalbėti kalbėti apie finansinių sandorių apmokestinimą kaip vieną iš finansavimo šaltinių. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar žodis komisarui Pibalks. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai įdomios, įkvepiančios diskusijos, keletas pastabų dėl tų dalykų, dėl kurių dar reikėtų pasitikslinti. TVT turi ir privalo būti pasiekti Ir tai sakau visiškai suvokdamas atsakomybę. Tai ne vien tik tais mano požiūris, tai ir jungtinių tautų požiūris, tai ir, ir besivystančio pasaulio mintis. Turime padėti jums. Lygiai taip pat svarbu, kad parlamentas ragint ragintų valstybės narės laikytis įpareigojimą skirti 0,7 procentų TVT. Aš žinau, kad kiekviena valstybė narė prima suverenų sprendimą dėl savo biudžeto, tačiau jeigu Europos parlamentas neragins to padaryti, kas kitas tai padarys, kieno kito balsas bus išgirtas. Taigi, parlamentas turi daug galių. Neturėtumėte nuvertinti savo jėgos šioje srityje, sprendžiant šį klausimą. Ir manau, kad labai svarbu parlamento balsas. Taip pat manau, kad mums reikia stiprinti savo ryšius su šalimis į pietus nuo Saharos. Taip, žinau, kad yra nuvilinčių dalykų, tačiau kadangi esu naujas šiose pareigose ir, ir tos šalis susiduria su daug problemų kolonijinio prairtimi, konfliktais ir taip toliau. Vis dėlto, dėl visų šių priežasčių šalis į pietus nuo Saharos nusipelna ypatingo dėmesio ir paramos. Taip, prekybos klausimai svarbus, juos reikia spręsti, tai turi būti sąžininga prekyba. Na, kol kas prekybinės preferencijos nepadėjo šalims iškilti. Ir dabar mūsų užduotis yra pasirūpinti, kad būtų sąžingos priekybos sąlygos, investuoti priekybę ir ypač paremti regionę priekybą. Aš manau, kad tai būtų tinkamas metodas ir jį verta paremti. Ir kaltu apie tai kalbėsiu su komisaru atsakingu už priekybą, taip pat ir su vystimasi e, pagalbos e, komisarais, kad jie bendradarbiauti. Apmokestinimas. Na taip. Uh, tai svarbus klausimas, tačiau vėlgi aš manau, kad didysis dvidešimtukas ir mes turėtume kurti pasaulinę um, pro, sistemą, kuri užkirstų kelią mokesčių nemokymui slaptimasi. Taip pat vykdydami savo proje, projektus turėtume daug dėmesio skirti e, turto registrams, tačiau, nes tikrai ekonominis augimas neįmanomas be tvarkingai tvarkomo e, turto registrų, o dėl kaimo ir maisto saugos klausimų, na taip, iš tiesų tai vienas iš mūsų politikos prioritetų, tačiau dalis lėšų maisto saugumui ir aprūpinimui maistu yra, yra iš mūsų biudžeto ir aš manau, kad čia viskas nelabai tinkamai atspindėta, poreikinė atspindėti, tačiau vėlgi e, mes esame įsipareigoję skirti pagalbą maistui, yra numatytas atitinkamas finansavimo priemonės. Na, kaip ir ponas Kešminas, tai ir aš paraginčiau uh, partijas suderinti savo pozicijas. Taip, aišku, gal nuomonės gali skirtis, tačiau labai būtina, kad visas frakcijas, nežiūrint savo politinių įsitikinimų, palaikytų šį projektą, nes šį pranešimą, nes jis yra svarbus visai mūsų visuomeniai. Ir jeigu visos frakcijas palaikys šį pranešimą, tai visiems kitiems šioje srityje bus lengviau daryti spaudimą, kad TVT būtų įgyvendinti. Dėkoju. Grazie, komisar. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar dar kartą žodis ponui pranešėjai Cashman. Michael Cashman. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė už jūsų baigiamuosius žodžius. Sutinku su jumis, vyko įdomios diskusijos, labai ačiū šešėliniam pranešėjui, ponui Donskui, su kuriuo tikrai mes gerai padirbėjom. Taip pat ačiū ponui Cimeriui, kitiems. Taip Dabar šiek tiek dėl amžiaus. Aš tikrai nebenorėčiau senti, matydamas, matydamas kaip pasaulyje daugėja skurdo, kiek daug vis miršta vaikų jaunesnių negu penkerių metų amžiaus. Aš norėčiau, kad mūsų tikslai būtų pasiekti. Kai kurie kolegos kalbėjo rezervuotai apie šios, šio to pranešimo tam tikrus elementus. Tačiau mes neturėtume pasakyti piliečiams, kad e, mums nepavyko susitarti, nepavyko balsuoti už šitą pranešimą. Nes tokiu būdu, ką mes tada pasakytume konkrečiai tiems e, skurstantiems žmonėms, kurie neprieina, neturi prieigos prie vandens išteklių, sveikatos apsaugo, apsaugo švietimo, prie oraus gyvenimo. Tad e, iš ties tarsi, jeigu jie sakytų, kad tarsi praneš, pranešime buvo, tarsi buvo elementų, kurie būtų neleidę mums e, priimti, pasielgti teisingai. Tad tikrai kreipiuosi į kolegas prašyčiau, kad balsuotumėt už šitą pranešimą. Ne už mane, ne dėl manęs, nes ponas, aš kaip kešmanas grįšiu į namus ir turėsiu ir šaltą, ir karštą vandenį, ir, ir kai jau būsiu nusenęs, tai manim pasirūpins. Tačiau aš mastau apie moterį, vaiką, apie moterį, kuri miršta gimdyvės lovoje, mąstau apie tuos vaikelius, aš mąstau apie AIDS, malariją sergančius žmonės, apie jaunas moteris mąstau, kurios negali gauti švietimo ir tokiu būdu negali gauti galių visam savo gyvenimui. Tad mes turėtume pamastyti apie tuos esančius šalia mūsų. E Dėkoju. Diskusijos Šią temą baigtas, balsavimas vyks rytoj. Ora l'ordine del giorno reca la raccomandazione. Pagal darbotvarkę dabar vyks